Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen und äh, eine Entschuldigung für unsere. Atsiprašau, kad teko pavėluoti. Pradėtume iš karto, žinoma. Bet prieš tai išklausysime pranešėjų išvadų. Kas pageidautų pradėti? Kuris pranešėjas? Gerbimi spaudos atstovai, dėkoju, kad atvykote. Alan, Sharon Bowles, ponia Bowles pradės. Labai ačiū. Ekon susitikime vyko dvi sesijos. Pirmoji, kas nustato gairės Europos atsigavimui, antras ar semestras yra teisingas kelias, tiksliau, kaip, e, kas teisingiau, ar taupimas, ar tai užtikrina e, augimą. Mes kalbėjome apie ekonominės politikos tikslus, e, apie tai, kad tai riboja nacionalinį suverenumą, trūksta demokratinės atskaitomybės, ir e, kartais kyla problemų dėl e, sprendimų priimto ES lygmenyje demokratinio legitimumo. Dalyva, dalyviai e, sakė, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turi ieškoti būdų, kaip geriau įsitraukti į esančius procesus, pirmiausia tam, kad būtų užtikrintas didesnis demokratinis legitimumas, veiksmingumas ir reikia gerbti vienas kitų vaidmenis ir e, e, šešių narių steigėjų parlamento atstovai apie tai kalbėjo ir Europos parlamentas ir e, buvo minėtas sausio 11 dienos susitarimas. Buvo kalbama apie būdus, kaip pagerinti demokratinę atskaitomybę įgyventinant Europos semestrą nacionalinėse parlamentuose ir E, Europos parlamente Nikozijoje vyks e, susitikimas parlamentarų balandį ir tai bus svarstoma toliau. Kitas e, dalykas. Buvo kalbama apie Europos viešasias gerybės ir jų susijimą su tam tikrų uh, finansavimu, apie pridėtinę vertę ir mes galvojame apie tą europietišką visuotinę gerybę e, ir apie tai, ką galima padaryti ES lygmenių. Per antrą sesiją kuri buvo paskirta svarstymui, kas geriau taupimas ar augimas, kas paskatina ką, kalbėjo du kvestiniai svečiai, kurie pristatė gana skirtingas nuomonės šiuo klausimu ir jų ketinimas buvo išprovokuoti tam tikras mintis, o ne ieškoti žemiausio bendro variklio. Ir e, buvo pastebėta, kad nežiūrint tam tikrų e, teigiamų poslinkių krizė e, tęsiasi. Kalbėtojas vienas iš kalbėtojų buvo ponas Sin, kalbėjo apie e, šalis, kurios e, išgyvena krizę, kurios įgyvena tam tikras programas skirtas skolai finansuoti, bet buvo pasakyta, kad tai nėra pats geriausias sprendimas, tai yra vidinės, vidinio konkurencingumo problema eurozonoje ne tik tai vidinės paklausos mažėjimas. Taip pat buvo kalbama apie fiskalinius e, multiplikatorius ir e, buvo sakoma, kad e, taupimo priemonės užuot e, padėjusios išspręsti visas krizės e, problemas, kartais net pagilina kai kurias problemas. E, dalyviai e, pasidalijo e, į dvi stovyklas pagal savo politinę priklausomybę ir kilmės šalį. E, E, vieni rėmė vieną požiūrį, kiti kitą, taigi konsensuso nepasiekėme. Bet nacionalinių parlamento atstovai kartu apsvarstė turimas galimybės susijusias su jų e, šalių fiskalinė e, padėtimi. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad semestro kontekste trūksta demokratinės atskaitomybės. Seminaro dalyviai galėjo aptarti šios svarbius klausimus ir Aišku, kad ši problema yra tiek semestrą įgyvendant aktuali, tiek sprendžiant įsiskolinimo problemas. E, ačiū dabar Alen Lamasur. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami pirmininkai, e, mes dvi valandas paskiriame diskusijoms kuriuose svarstėme sąsajas tarp ES biudžeto ir nacionalinių biudžetų. Manau, kad galima daryti išvadą, jog šis e, susitikimas buvo sėkmingas, lyginant su praėjusiu metu renginiais. E, užsirašę į šį renginį buvo 103 e, nacionalinių parlamentų atstovai ir buvo atstovaujamos visos valstybės išskyrus Slovakiją. Buvo keturi parlamentų pirmininkai ir 30 komitetų pirmininkų vadovų. Nacionalinių parlamentų atstovai siūlo vieną savaitę arba pusę savaitę skirti panašiems renginiam, e, susitikti, pasikalbėti ir jie bevelėje, kad e, nacionalinės diskusijos dėl biudžeto e, perkeltos į europinį matmenį tampa diskusijų dėl Europos biudžeto dalimi ir taip mes galime vaisingai e, dirbti ateities vardandais. E, tarybos pirmininkas ponas Vandrompojus, kurį sveikinu čia, e, kalbėdamas išreiškia apgailestavimą, kad, <clears throat> kad jis nėra Europos parlamento pašnekovas, kad, kad jis neturi galimybės kalbėti su nacionaliniu parlamento atstovais kad neranda pašnekovo e, šiais klausimais. Kalbant apie e, bendrijos biudžetą, diskusijas dėl bendrijos biudžetą, buvo išreikštos trys skirtingos nuomonės dėl žemės ūkio, dėl struktūrinių fondų naudojimo. Buvo išreikštos skirtingos nuomonės šiais klausimais. Įdomiausia buvo kad buvo siūlymų, bendrai buvo daug siūlymų e, užtikrinti, kad nu, panaudojant Europos lėšas būtų sukuriama pridėtinė Europos vertė. Jeigu šaliai skiriama daugiau lėšų, tai, re, tai yra kitų šalių mokesčių mokėtojų lėšos. Ir todėl reikia kalbėti apie būtinybę užtikrinti pridėtinę Europos vertę. Uh, panaudojant tas lėšas. Pasisakė daug kalbėtojų ir Europos komisijos pirmininkas tikriausiai apsidžiaugs tuo, kad buvo siūloma stiprinti priemonės skiltas mokymams, švietimui. E, sukoncentruoti investicijas į ilgalaikius projektus ir <clears throat> e, tie dalykai ypač aktualūs taryboje. Ir parlamentų atstovai sutarė šiais klausimais Taip pat e, pirmininkaučios Airijos atstovai pasisakė, e, kalbėjo apie tai, kad sanglaudos fondo lėšų panaudojimas, pavyzdžiui, buvo ypač aktualus e, Airijai. Ir, pavyzdžiui, Airija E, didelę dalį lėšų skiriamų iš, mokslin, iš ES lėšų, 40 procentų tų lėšų skiria moksliniams tyrimams ir inovacijams bei MVI. Taip pat buvo akcentuota, kad nacionalinės e, investicijų programos iš esmės naudoja e, valstybinės lėšas. Tačiau turime kalbėti apie apie sanglaudos valstybės, apie tai, kad e, dešimt valstybių, dešimčiai valstybių ypač svarbios yra sanglaudos fondų lėšos. Taip pat įdomu pastebėti tai, kad <clears throat> vienos iš Europos valstybių atstovas, valstybės, kuri labai e, griežtai laikosi biudžeto disciplinos, jis pasakė, kad E, reikėtų siekti konsoliduoti nacionalinį biudžetą, atsiprašau, ES biudžetą, atsisakant kai kurių išlaidų. E, e, čia taip pat buvo prisiminta ponios Ešton pasiūlymai diskusijas dėl ES biudžeto, buvo akcentuota, akcentuotas policijos darbas, taip pat taip pat darbas pasienyje, pasienio apsauga. Ir buvo kalbama apie tai, kaip užtikrinti didžiausią, optimaliausią vertę, panaudojant tas lėšas bendrai. Taip pat parlamentų nariai kalbėjo apie ES biudžeto finansavimo galimybės, apie tai, kaip reikėtų e, supalengvinti naštą nacionaliniams biudžetams e, kalbant apie indėlį į ES biudžetą, įnašą į ES biudžetą, buvo kalbama apie finansinio sandorio mokesčio vėdimą ir tose šalise, kuris gali atsirasti, kaip tai atrodys ir buvo kalbama apie tai, kad dalį įplaukų iš finansinio sandorio mokesčio būtų galima skirti į ES biudžetą. Ir čia noriu pareikšti, kad kalbant apie 2014 ES e biudžetą, apie tai kalbėsime kitų metų spalio mėnesį biudžeto, Europos parlamento biudžeto komitetas siūlis surenkti e, diskusijas ne tik dėl išlaidų, bet ir įplauk, dėl įplaukų. Ir kalbėsime apie egzistuojančias problemas, apie e, galiojančios sistemos privalumus ir trūkumus ir apie tai, kas tampa tokios finansavimo sistemos aukomi. Išklausysime nacionalinių parlamento atstovų argumentus ir bandysime drauge apsispręsti dėl ES biudžeto finansavimo. Pervanš Beres. Ačiū, ponas pirmininkė, gerbiami pirmininkai, ponė vicepirmininkė. E, dėkoju už šį susitikimą. Manau, kad po to, kai įsigalioja biudžeto sutartis, šių metų patirtis buvo visiškai kitokia negu kad anksčiau. E, dėl poros priežasčių. Pirmiausiai, e, ką tik tai Alanas Lamasiūras kalbėjo apie tam tikrus paskaičiavimus skaičius. Kitas dalykas yra kad prieš įsigaliojant biudžeto sutarčiai buvo e, kur kas aktyvesnis dalyvavimas kitose formatuose. E, mes e, Tiksliau, šiais metais buvo nepaprastai daug įvairių susitikimų lyginant su ankstesniais metais. Ir mes e, ne tiek tekstus bendrus rengėme, bet galėjome labai konkrečiai e, tarpusavyje pasikalbėti. Ir mes e, politinėse šeimose susitikome pirmąjį vakare ir galėjome pasitarti aktualiomis problemomis Mes buvome vakar po pietų surengę dvi e, sesijas. Pirmoji buvo skirta jaunimo užimtumo problemams. E, ekspertai penki pasisakė, kaip tikriausiai žinote, iš parlamentų. E, kalbėjo Kremastinos iš Graikijos, Aspiros iš Ispanijos, ponė Filatov iš Suomijos Jie pristatė jaunimo nedarbo situaciją savo šalyse, o ponė Filatov labai aiškiai apibrėžė jaunimo garantijos sistemą egzistuojančią Suomijoje. Ir galėčiau pasakyti, kad diskusija e, susijusi su šia e, tema sutelkė visus e, parlamentarus, iš kur jie bebūtų, ar iš šiaurės, iš pietų, iš šitų, ar iš vakarų, e, visi panašiai kalbėjo, kurie pasisakė. Ir e, matėme politinį sutarimą, konsensusą dėl to, kad mes norime kovoti ne tik su žala aplinkos saugai, bet norime kovoti ir su žala švaistimu žmogiškųjų išteklių. Uh, ir suteikti darbą. Jau egzistuoja Austrijoje, Luksemburgė, Suomijoje, taip pat Prancūzijoje tam tikrų pažangių pavyzdžių. Kolega iš Vokietijos taip pat e, kalbėjo apie tai. Buvo paminėtas finansinių sandorių e, mokestis kaip viena iš galimybių prisidėti prie jaunimo garantijos įgyvendinimo. Ir e, reikia e, dabar e, kalbėti apie didesnį politikų ryštą, apie jų atsakomybę. Kitas dalykas - ekonominiai socialiniai klausimai. Kalbėjome apie Lisabono sutarties 9 straipsnį, kuris kol kas nėra įgyvendintas. Ir e, <clears throat> socialiniai klausimai kol kas yra laikomi tarsi ekonominių klausimų priedėlių. Į socialinę sferą nežiūrima kaip į prioritetą. Dar vienas pastebėjimas ir e, jaunimo nedarbas. E, Nepriklausomi to, ar jauni žmonės e, turi įsilavinimą ar ne. Tarp abiejų kategorijų daug bedarbių, bet tarp neįsilavinusių jaunų žmonių bedarbas yra, nedarbas yra aukštesnis. Kitas pastebėjimas metinė augimo apžvalga, joje turi atsispindėti socialiniai klausimai ir komisija turėtų nuolatos e, reikalauti, kad valstybės narės, pateikdamas nacionalinės reformų programas, pateiktų ir užimtumo planus ir e, juose turi atspindėti jaunimo garantijos tikslai. Kolega iš Švedijos uh, kalbėjo apie tai, kad taryba neturėtų švelninti, atskiesti, taip sakant, komisijos pasiūlymo dėl jaunimo garantijos. Mes e, e, e, kai kas sakė, kad šeši mėnesiai e, turi būti e, tas laikotarpis, per kurį jauniems žmonėms turi būti suteiktas, pateiktas tam tikras pasiūlymas, bet kolegė iš Suomijos labai aiškiai pasakė, kodėl būtent keturi turi būti mėnesiai, nedaugiau ir ne mažiau. E, taip pat buvo kalbama apie e, finansavimo problemas. Parlamentų nariai e, atvykę iš, pro, iš šalių, kuriuoms taikomos prisitaikymo prie krizės padarinių programos, pasisakė apie socialinės pasiekmes e, taupimo programų. Taip pat kalbėjo svečias iš Latvijos, jisai pristatė savo e, šalies e, padėtį, kalbėjo apie investicijas šalyje ir sakė, kad rezultatai pasiekti Latvijoje E, yra neblogi, bet e, pris, pripažino tai, kad 10 procentų šalies gyventojų, skaitant jaunimą, yra išvykę iš šalies. E, buvo, kai kalbėjome apie prisitaikymo problemas, buvo kalbama apie tai, kad reikia daugiau bendrauti su socialiniais partneriais ir nacionalinių parlamentų atstovais. Ir nacionalinės programos išiškina tam tikras prieštaras E, tai yra susijęs su automatiniais stabilizatoriais, kaip žinia, buvo jie labai akcentuojami Europos Sąjungoje. E, mes, e, Europos parlamento socialinių reikalų komitetas, matome, kad tokios programos turėtų būti gyvenamos taip vadinamo ketvirto, įtraukiant tarptautinę darbo organizaciją. Dar vienas uh, E, punktas e, taupimo politikos multiplikatoriai. Buvo sakoma, kad socialinė politika negali būti pamiršta. Birželį vadovų taryba bus vadovų taryba, kuri kalbės apie taupimo politiką ir e, reikia kelti klausimą dėl taupimo programų ir traktuoti jį kaip visos Europos klausimą, o ne tik tai kaip kažkokių dėrybų tarp dviejų, tarp ES ir konkrečios šalies e, išdava. Taip pat buvo pastebėta, kad e, reikia e, apsibriežti, kiek e, bus skirta lėšų, pavyzdžiui, Europos socialiniam fondui, sanglaudos politikai. E, komisija turėtų laikytis tvirtos pozicijos dėl to ir tai turi būti apribota 25 procentais. Ačiū kolegė Bereš. Kolegos, kadangi mes atsiliekame nuo grafiko, aš pasitariau su kolegomis, kaip dirbsime toliau. Dabar suteiksime komisijos pirmininkui Barosui žodį, po to jis turėtų išvykti, kadangi jam 10 val. prasidės komisijos posėdis, o po to atvyks e, Somalio prezidentas ir mes tada Airijos parlamento pirmininkas ir aš pratesime mūsų diskusiją. Taigi, komisijos pirmininkas Barozo. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas Van Rampoj, Airijos pirminink, e, rūmų pirmininkė, ponios ir ponai. Of gerbiami parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai, aš norėčiau pasveikinti jūs visus atvykusius į ES parlamentą, į šį renginį. Aš labai džiaugiuosi, kad šita parlamentų savaitė tapo neatsiejama Europos semestro dalimi. Tai dar kartą išryškina, koks yra svarbus ta parlamentinis dialogas ir bendradarbiavimas. Aš apgailestauju, kad greitai turėsiu išvykti, kadangi aš jau dabar atidėjau iki 10 valandos komisijos posėdį, kada galėčiau dalyvauti šiame susitikime. Tačiau kolegos, taip, kad, taip pat komisaras Šefkovič yra atsakingas už bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais, jis liks šioje diskusijoje. Šiandien mes pasiekėme pusiaukelę, kai reikia apsispręsti, ar mes stiprinsime demokratiją, stiprinsime savo ES ir turime pagalvoti, kaip išvesti Europą iš krizės ir užtikrinti tvarų vystimasi. Taigi mes turime toliau žengti tvirtu Europos politinės erdvės stiprinimo keliu. Taigi mes turėtume gauti mūsų piliečių pritarimą, taip pat įgyti demokratinį legitimumą. Demokratija reiškia parlamentarizmą, tai reiškia mums reikalingas Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai. Prasidėjus kriziai mes turėjome įvertinti savo sunkesias pusės, turėjome sustiprinti laiku savo vyriausybę ir dabar galima pasakyti, kad tie, kurie mane, kad ES žlugs, E, buvo neteisūs, kadangi įvykiai parodė, kad nuo 2012 metų ES pradeda išbridinėti iš ekonominio nuosmukio. Ekonomika sustiprėjo dėl to, kad buvo priimti sprendimai, kurie buvo susiję su ES ateitimi ir su ES pagrindai. Taigi aš norėčiau pasakyti jums, kad visos pastangos Europos ir nacionalinių lygmenių buvo vertos. Jų negalima nuvertinti. Taigi aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad nėra jokių galimybių atsipalaiduoti. Kom... Nedarbas, ypač jaunimo nedarbas, kelia labai daug susirūpinimo visiems mums. 12 iš 27 valstybių jaunimo nedarbas yra aukštesnis negu 25 procentai, o 7 valstybėse, galiu aiškiai pasakyti, kai kuriuose valstybėse susidurime su labai uh, Patinga jaunimo nedarbo problema. Taigi šitie klausimai turėtų būti nagrinėjami ES lygmenių, reikia kovoti su nedarbu nacionaliniu lygmeniu, tačiau mes negalime Europos mastu nekreipti dėmesio į sudėtingą situaciją. Pažvelkime į 2005 metus, kai aš pasiūliau iniciatyvą dėl uh, nedarbo temos, kad ji būtų nagrinėjimo vadovų taryboje. Kai kurios valstybės pritarė tokiai iniciatyvai ir ta vadovų taryba tuo metu įvyko, o dabar laikas pagalvoti apie kitą vadovų tarybą šiuo klausimu. Tačiau komisija numatė atitinkamus veiksmus toms valstybėms padėti, kurios susiduria su ypatingomis problemomis, kurioms ypatingai reikalinga e, pagalba. Tokių valstybių buvo aštuonios. Taip pat mes numatėme dabar pastaruoju metu jaunimo garantijų sistemą. Galvodami apie nedarbą turime kreipti ypatingą dėmesį į jaunimo nedarbą. Aš manyčiau, kad dar galime suspėti laiku aptarti šitą jaunimo nedarbo klausimą prieš apsisprendžiant dėl daugiametės finansinės programos. Žinoma, jeigu mes visi parodysime tinkamą politinę valią. Kitas prioritetas tai yra daugiametė finansinė e, programa, kuri bus aptarinėjama kitą savaitę vadovų taryboje. Daugiametė finansinė programa yra vienas iš veiksnių, kurie gali užtikrinti augimą, užimtumą ir darbo vietų kūrimą, taip pat investicijų skatinimą, kas labai svarbu ypač pažeidžiamoms valstybėms ir regionams. Tam reikalingas labai didelio masto solidarumas. Ir kadangi šitos priemonės yra reikalingas ne tik gerovės valstybėms, kadangi visos valstybės turi tam tikrų lūkesčių susijusių su ES biudžetu. Taigi ir netgi labai gerai išsivyšęs valstybės turi e, naudos iš biudžeto teikiamos paramos, kadangi jos gali stiprinti savo ekonomiką ir atinkamai teikti pagalbą kitoms valstybėms. Taigi mes turime ir toliau remti augimą, konkurencingumą, kadangi kai kalbame apie svarbiausius dalykus Europos mastu, tai mes kalbame apie investicijų skatinimą. Tačiau kol kas atsakymas nėra pakankamai aiškus. Taigi, kalbant apie daugiametę finansinę perspektyvą, programą mes patirime pakankamai daug spaudimo ir žinoma tikimės, kad mums pavyks susitarti. Kitas dalys tai yra bankų priežios mechanizmo finansavimas. Mums reikia galvoti, kaip toliau žengti bankų sąjungos kryptim. Taigi mes turime stiprinti SSM, tai yra stiprinti, kurti bankų sąjungą, Tačiau prieš tai reikia numatyti atitinkamą bankų problemų sprendimo sistemą, kurią pasiūlė pastaruoju metu komisija. Taip pat dviejų dokumentų paketas susijęs su ekonominė valdysena gali būti dar vienas iš bankų sistemos atsparumo vertinimo kriterijų nacionalinių parlamentų atstovai, aš norėčiau padėkoti, kad jūs atvykote į Bruselį aptarti įvairiausius Europos semestro aspektus ir taip pat pasitarti dėl ekonominės valdysenos kitų priemonių, kurios galėtų leisti kurti darbo vietas ir skatinti užimtumą. Jūs aptarinėjote komisijos metinės augimo apžvalgos ataskaitoje pateiktas rekomendacijas. Jeigu mes norėtume grįžti prie tvaraus augimo, turime imtis pastovių veiksmų visuose frontuose valstybėse narėse. Svarbu, kad valstybės sugebėtų subalansuoti savo biudžetą, stiprintų ekonomiką ir kad vykdytų reformas, kurios leistų sukurti lankstesnę darbo ir paslaugų rinką. Tai yra svarbiausi dalykai, kalbant apie bendrąją rinką. Tai svarbu, kalbant apie infrastruktūrą, transportą ir skaitmeninę e, programą. Antra, euro erijoje prieimus atitinkamas priemonės reikia pagerinti valdyseną ir sugriežtinti finansų valdyseną valstybėse, eurozonos valstybėse. Kita vertus, reikia kurti papildomus solidarumo mechanizmus, kurie leistų stiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą, kad būtų galima toliau žengti politinės sąjungos link. Kas... E, e, projektai ir e, pasiūlymai dėl ES ateities kelia pakankamai svarbių klausimų, kaip stiprinti integraciją ir bendradarbiavimą fiskalinėje, ekonominėje ir politinėje sferoje yra jau pateikti tam tikri trumpalaikiai ir ilgalaikiai pasiūlymai, tačiau daug kas priklauso nuo politinės valios, o kai kurie sprendimai gali, priimti, gali būti priimti dabar. Kaip ten bebūtų reikalinga pasikeisti politinėmis diskusijomis visose lygmenyse. Krize parodė, kad reikia, reikia imtis atskirų veiksmų valstybėse ir taip pat uh, koordinuoti veiksmų ES lygmenių. Du sprendimai yra būtini ES institucijais. Turi veikti kaip architektai ir kaip gaisro gesintojai. Ir žinoma, reikalingos struktūrinis atsakas į krizę. Tai reiškia, kad reikia stiprinti ES demokratiją, legitimumą, atskaitomumą taip kaip buvo daroma ir anksčiau ES vienimosi proceso metu. Europos nac valstybių nacionaliniai parlamentai vaidina labai svarbų vaidmenį, jie užtikrina maksimalų demokratinio atskaitomumo lygmenį ir, žinoma, jie turi įtraukti įvairius demokratijos lygmenis į sprendimų prieimimo procesus. Aišku viena, kad demokratinis atskaitomumas ir legitimumas 21 amžiuje ES vyksta nacionaliniu ir Europos lygmeniu. Tai yra labai rimtas konstatavimas, tai yra pagrindinė parlamentinės veiklos koncepcija. Europos semestras būtent ir įtraukė tą Euro, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų aspektą. Tai reiškia, kad ir Europos parlamentas, ir nacionaliniai parlamentai turi kartu spręsti fiskalinius, biudžetinius ir mikroekonomikos klausimus. Taigi reikia išnaudoti ekonominio dialogo potencialą taip, kaip pasiūlyta šešių dokumentų pakete. Parlamentas, komisija, taryba, eurogrupė turi spręsti visus klausimus prieš jiems patenkant į vadovų tarybos darbo tvarkę ir, žinoma, atsižvelgiant į specifinės rekomendacijas skirtas valstybėms narėms. Taryboje vyksta diskusijos atsižvelgiant taip pat į nuomonę, kuri yra išreikšta nacionaliniuose parlamentuose, atsižvelgiant nacionalinių parlamentų rekomendacijas ekonominė ir pinigų sąjunga reikalauja labiau išsamaus, labai išsamaus dialogo tarp visų suinteresuotų šalių. Ir dabar atėjo pats laikas, pradedant galvoti apie 2004 metų e, rinkimų kampaniją, pradėti rimtą diskusiją apie svarbiausius dalykus, su kuriais susiduria ES, Ta diskusija gali sustiprinti politikus, Europos politinės partijas ir taip pat įtvirtins Europos teisinį statusą politinių partijų akise. Taigi mes turime tikėtis gilios demokratinės diskusijos ir viltis, kad žingsnis po žingsnio Europa įveiks visus iššūkius ir pradės žengti sėkmingo vystimosi keliu. Taigi mes darome pakankamai daug pažangos, siekdami vis didesnio piliečių pasitikėjimo ir žinoma, mes, mūsų investicijos pasiteisint kaip investuotas politinis kapitalas. Mūsų investicijos prasideda ir jos įdėtos jau pradeda atsimokėti. Ir iškyla galimybė, kad mes suteiksime vis daugiau vilčių mūsų piliečiams. Ačiū komisijos pirmininkui. Gaila, kad e, jis turi iš skubėti iš salės į komisijos posėdį. Dabar vadovų tarybos pirmininkui Van Rampoj žodis. Pone pirmininkė, pone vicepirmininkė, <clears throat> mėly kolegos, man didelė garbė ir tikrai malonu dalyvauti šiame svarbiame renginyje ir džiaugiuosi, kaip buvęs nacionalinio parlamento vadovas, šią galimybę susitikti su jumis naujų metų pradžioje. 2013 prasidėjo su didesnėmis viltimis. Kalbant apie euro zoną, jau yra ženklų, kaip minėjo komisijos pirmininkas, kad blogiausia jau praeitie. Tampa aišku, kad euro projektas e, yra nebe nebegrįžtamas, nepakeičiantis. Galime kalbėti apie e, įvairias šalis e, - Portugaliją, Graikiją, Italiją, Ispaniją. E, biudžeto padėtis ima tvarkytis, taip pat eksporto importo srautai reguliuojasi. <clears throat> Visa tai yra naudingi ženklai viltingi ženklai, bet nepamirškime, kad mūsų laukia dar ilgas, ilgas kelias, kurį reiks nueiti juk bandome įveikti didžiausią ekonominį nuosmokį nuo 20-ojo amžiaus ketvirto dešimtmečio, e, o Europa ir išgyvena ir egzistencinę euro krizę. Dėl šios krizės žmonės e, baiminasi, kad iškilo grėsmė jų santukoms ir buvo iškilęs pavojus pačios valiutos, bendros valiutos išlikimui. Tai pakirto ir, ir žmonių, ir verslo pasitikėjimą. Norėčiau pabrėžti, kaip, koks svarbus dalykas buvo eurozonos stabilizavimas. Tai buvo mūsų prioritetų pastarosius trejus metus dėl paprastos priežasties. Be stabilumo nebus augimo, nebus kuriamos darbo vietos. To ir nebuvo. Ir vertinant viską iš šio požiūrio taško, 2012 bus e, laikomi takoskiros metais. Daug, daug, labai daug nuveikė valstybės narės, e, eurozonos narės ir bendrai visos ES narės. Tik tos, e, tik po kurio laiko žmonės sugebės įvertinti, kaip toli mums pavyko nueiti. Ir e, priminėdami sprendimus rėmėmis svarbiausiais dviem principais - didesnė atsakomybė ir daugiau solidarumo. Ir šie du principai yra neatskiriami. Didesnė atsakomybė tenka nacionalinėms vyriausybėms, ypač e, sudarius e, fiskalinės drausmės sutartį, kuri įsigaliojo šių, šio mėnesio pradžioje ir taip pat e, ryštingas struktūrinių fondų įgyvendinimas ten, kur jie labiausiai reikalingi. Taip pat daugiau solidarumo, ypač įkūrus nuolatinį gelbėjimo mechanizmą, sukūrus Europos stabilumo mechanizmą, kurio tikslas apsaugoti mūsų šalių ekonomikas nuo didelio masto ekonominių sukretimų. E, ekonomikos ir pinigų sąjunga, taip pat pažanga, e, kuriant bankininkystės sąjungą. Visi šie žingsniai įnešė svarų indėlį atkuriant euro e, erdvės atsparumą ir pasitikėjimą ją. Mes, e, pabandėme, mes siekėme atsilaikyti rinkų spaudimams, tačiau net be tokio spaudimo e, šie sprendimai būtų buvę neišvengiami vienu ar kitu pavydalu. Be euro, net jeigu nebūtų vieningos valiutos struktūrinės reformos būtų buvę būtinos. Ir net dėl rinkos spaudimo, kartais rinkos spaudimas yra racionalus, tačiau dėl objektyvių veiksnių, kurių negalime ignoruoti. Tai yra tvarumas, konkurencingumas, demografiniai pokyčiai ir kiti veiksniai. Tiesiog neįmanoma užtikri, e, toliau leisti valstybėms e, gyventi su tokiu didžiuliu deficitu ir taip pat įnamosios sąskaitos deficitu ir m, galvoti, kad tai nereiškia nieko, kad tai net neša tam tikrų pasiekmių, tai kelia pavojų žmonių ateičiai. Jeigu būtume reagavę tinkamu laiku prieš dešimtmetį, būtume išvengę daugybės sunkumų, kuriuos išgyvenome. Aš suprantu, kad e, pertvarkymai užėlė didžiulę naštą, tačiau jau matome savo darbų rezultatus. Kalbant apie iššūkius, nors mums būtina užtikrinti stabilumą, e, už, visada yra tam tikras atotrukis tarp stabilumo uh, užtikrinimo ir augimo atsigavimo. Ir čia Turime dar laukti ekonomikos augimo atsigavimo, taip pat e, užimtumo rinkos e, gerėjimo. Kolegos, visas pastangas turime sutelkti, kad tie atotrukiai būtų, laiko tarpai būtų trumpesni. Tai yra turime su, pas, paspartinti ekonomikos atsigavimą ir darbo jėgos rinkos atsigavimą, teikti visus pasiūlymus ir gyventi juos, kurie yra būtini. Tiesiog jeigu lauksime, jeigu tiesiog lauksime ekonomikos atsigavimo, be papildomų pasnagų to nepakaks. Reikia ypatingų priemonių ir specialių programų. Pradžioje sakiau, kad e, prieimus fiskalinės e, drausmės, apie tai kalbėjau, e, kalbėdamas apie fiskalinės drausmės sutartį birželio mėnesio vadovų taryboje, kai kurios valstybės, daugelis valstybėje mėsė papildomų priemonių. Iš esmės mes mums reikia spartesnio struktūrinio augimo, nekalbant jau apie atsigavimą artimiausių laikotarpių. Ir čia svarbiausia užtikrinti didesnį konkurencinį paranašumą. Mūsų konkurencingumų nuolatos kyla e, grėsmė ir ne tik iš Kinijos. Junktinės valstijos, pavyzdžiui, e, labai sumažino energinius išteklius dėl naujų, naujai atrastų energijos šaltinių ir taip pat E, sėkmingai eina reindustrializacijos keliu. Todėl mes turime e, nenuilstamai siekti mūsų konkurencinio e, gebėjimų stiprinimo. Taip pat turime užtikrinti, kad našta būtų padalinta kiek įmanoma tolygiau ir sažiningiau ir kad nenukentėsų su socialinė sanglauda. Žinoma, svarbiausias mūsų stabilizavimo pastangų tikslas užimtumas ir augimas. Ir tai pat savaime yra socialinės ryties tikslas. Tačiau niekada negalime pamiršti mūsų politikos socialinio matmens. Ir šiame kontekste norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad gruodžio mėnesio vadovų taryba paprašė manęs, glaudžiai bendradarbiaujant su Europos komisijos pirmininku, parengti konkrečius pasiūlymus skirtus socialiniam uh, E, matmenį ekonomikos ir pinigų sąjungos. Kolegos, mes drauge dirbame, kad atkurtume augimą ir darbo vietų augimą eurozonoje ir, ir visoje ES. Vykdome ir kitą stambų projektą susijusiu su šiomis pastangomis. Tai ilgalaikis projektas, bet jo poveikis jaučiamas jau dabar. Aš žinoma kalbu apie ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimą. Krizė mums priminė labai labai aiškiai, kad tikra, reali ekonominė sąjunga reiškia ir apima daug daugiau nei vien bendra musėjanti valiuta kad išspręstume problemas susijusias ne, ne tik su dabartiniais sunkumais. Mes turime derinti e, ekonominę, fiskalinę politiką. Šis projektas, inicijuotas birželio mėnesį, e, ir po to mano trimis e, ataskaitomis pristatytomis vadovų tarybai dėl pinigų, pinigų ir ekonominės sąjungos. Taigi šie pranešimai Europos vadovui tarybai konstatuoja, kad mes dalome nuolatinę testinę pažangą. Ba bankų sąjungos planai e, pasirodė po to, kai vertiname bankų žlugimo pasiekmes ir Taip pat įvedėme vieningą stebėsenos mechanizmą ir vieningą problemų likvidacijų sprendimo mechanizmą. Ir čia e, sėkmingai progresuojame. Taip pat vadovų taryboje sutarėme koordinuoti ekonominę ir fiskalinę politiką dar e, glaudžiau. Pavyzdžiui, eksantę e, įvertinti sta, esminės ekonominės priemonės, kurios norėtų dėkti valstybės narės, taip pat įvertinti reikalingas struktūrinės reformas. Iš tikrųjų, pastarųjų metų didžiausia pamoka, kurią išmokame, yra štai kokia. Ar patinka mums ar ne, mes visi labai dideliu mastu esame vienas nuo kito priklausomi. Vienos valstybės sprendimai e, labai paveikia kitos valstybės narės e, padėtį. Ir jei vyriausybės bankai elgesi rizikingai, bet kurioje srityje, tai gali e, kelti grėsmę visų stabilumų. Taigi mums iškyla iššūkis, kaip bendrai valdyti, tvarkyti tą savitapą priklausomybę ir kaip bendrai prisimti atsakomybę. Mes norime, kad valstybės narės turėtų kiek įmanoma daugiau galimybių priimti sprendimus dėl jų visuomenių gyvenimo, tuo pat metu priimant bendrus politinius sprendimus būtinus bendros gerovės vardan. Ir būtent todėl susitikimai tokie kaip šis yra tokie svarbus. Mes e, kalbame ir apie valstybių narių opes problemas ir tuo pat metu svarstame bendrai klausimus, dėl kurių sprendimus priimame bendrai. Tai turime padaryti. Mes Taip pat puikiai suprantame, kad būtina užtikrinti, jog visos taikomos procedūros uh, užtikrintų demokratiškos atskaitomybės elementą ir kad tai būtų matoma. Ir čia Europos parlamentas vaidina svarbiausią vaidmenį. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai nekonkuruoja, tai yra tos pačios monetos dvi pusės. Ir e, visi turi savo užduotis ir atsakomybę. E, bendradarbiavimas tarp šių dviejų ligmenų kaip numatyta e, pirmojo protokolo prie Lisabonos sutarties devintajame straipsnėje ir taip pat priedė prie fiskalinės sutarties ir tai, tos nuostatos turi būti gyvendinamos. Savo ruoštų kaip ir Europos komisijos pirmininkas, esu pasirengęs bendradarbiauti su jumis, jums kuriant naujas procedūras ir mechanizmus arba užtikrinant jau galiojančių gyvendinimą, kad užtikrintume didžiausią skaidrumą, atskaitomybę, parlamentinę kontrolę pagilintoje ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Meli kolegos, visa tai yra dar svarbiau dėl to, kad rinkos yra svarbios. Nesvarbios yra ne tik rinkos, bet ir institucijos, kurios turi atsispirti e, socialiniam spaudimui ir užtikrinti reformas. Ir Europos semestras yra svarbiausia priemonė atsilaikyti prieš šį spaudimą. Ir čia jūsų vaidmuo yra labai svarbus. Ačiū. Ačiū vadovų tarybos pirmininkui. Herzlichen Dank. Dabar Airijos parlamento pirmininkas kalbės Karin Sean Barrett. Uh, Pirmininkė Šulcai, vicepirmininkė, kolegos parlamentarai, gerbiami svečiai. Man labai džiugu, kad galėjau priimti jūsų malonų sprendimą ir dalyvauti jūsų baigiamajame posėdėje šiandieną. Ir e, mes kalbėjome apie mūsų darbo rezultatus, e, stebėjome, ką veikia vykdomoji valdžia, apie tai kalbėjome. Airijos parlamente praeitą spalį jūs atvykęs į Airiją kalbėjote apie tarp parlamentarizmo dvasę. Parlamentas tai yra piliečių išrinkti atstovai ir jis turėtų suvaidinti kaip galima stipresnį vaidmenį, priimant sprendimus, formuojant politiką. Dėl to man labai malonu E, pasidžiaugti tarp parlamentinio forumo savoką. Mes susirinkę į tokį forumą visi galime e, pasitarti savo, pastarti, pasidalinti savo mintimis apie nacionalinius veiksmus Europos e, lygmenį. Ir labai gerai, kad ši parlamentų savaitė vyks padaryta e, praėjus e, savaitėj po to, kai Bruselėje ir Dublinė oficialiai buvo pradėti Europos piliečių metai paskelbti. E, mes norime akcentuoti teisės, tos privalumus, kuriais naudojamės kaip ES piliečiai. Taip pat tai mums leidžia diskutuoti apie tai, ką reiškia būti šios puikios sąjungos piliečius ir apie tai, kokios norėtume ateities. Deja, dėl labai rimtos finansų krizės. Labai nedaug buvo atvirų politinių diskusijų ir dėl kitų klausimų susijusių su Europos projektu, e, pavyzdžiui, aplinkos saugos politika, bendra užsienio politikos politika. ir e, tai susijęs su ypatingais e, sunkumais. Ir taip pat mūsų veiksmai e, trečio pasaulio atžvilgių, jam reikia mūsų pagalbos ir paramos. Aš labai dažnai e, jaučiu, kad parlamentų nariai tiek nacionalinių, tiek Europos lygmenių gali labai daug ką padaryti dirbdami kartu, spręsdami problemas šiame kontekste. E, ką tik tai buvo kalbama apie nedarbo problemą. Airijoje yra labai, nedaug, e, labai nemažai e, architektų, inžinierių, diplomuotų bedarbių, bet taip pat yra ir santechnikų, dailydžių, mūrininkų. Jie gauna bedarbio pašalpą, naudojasi parama bedarbiams, bet aš jau kurį laiką kalbu, kad mes kartu nacionaliniu Europos lygmenį turėtume sukurti sistemą, pagal kurią bedarbiams būtų suteiktos galimybės dalyvauti trečiojo pasaulio projektuose kurie galėtų e, išlaikyti savo bedarbio e, pašalpas, bet pasinaudoti savo įgūdžiais e, ir mokyti žmonės trečiame pasaulyje įvairiose svarbiose srityse, pavyzdžiui, kaip statyti namus, ligonės, mokyklas. Yra daug būdų, ku, kaip mes galime pagerinti žmonių gyvenčių trečiame pasaulyje dalę. Bet kas svarbiausia, mes e, galime e, pastebėti, kad Europa yra ne tik finansiniai dalykai. Taip pat buvo e, kalbama apie mūsų patirtį, buvo kalbama apie tai, kas yra užimtumas. Tai turi būti pagrįsta tvarumu. Negalima tikėtis, kad 25 procentai mūsų piliečių vaikščios gatvėmis ir nieko nedarys. Po to, kai mokėsi 14-15 metų. Ir aš manau, kad mes vėlgi visi kartu galime pasižiūrėti į tai, kaip pasinaudojame ES lėšomis, kad e, naujai pasižiūrėtume į šios problemos sprendimą. Ir tiek nacionaliai, tiek Europos parlamentas gali tą daryti. Manau taip pat, kad galima e, šiek tiek pakalbėti apie mūsų airijos ekonomiką ir jos kryptį žmonės e, kartais abejoja dėl ES narystės naudos, bet tada aš jiems sakau, jūs tikrai nežino, draugas e, yra tas, kuris padeda tau nelaimėje. Ir mes e, būtent tą pajutome. Airijoje yra gyvendinamos stabilumo reformų programos, kurios yra savaime labai naudingos. Reformos buvo sudėtingos E, korekcijos airijoje reiškia, kad kitų metų pabaigoje e, viešosios tarnybos darbuotojų e, skaičius sumažės 37 tūkstančiais su pusė arba 12 procentų. Valstybės tenautojams mažinami atlyginimai, taip pat įskaitant mūsų politikus. Socialiniai socialinės paslaugos e, kai kurios braginamos, taip pat plečiamas, e, pailčiama mokesčių bazė, įtrauktas nekilnojamo turto mokestis. 2008 metais Airijoje 43,5 procento buvo e, mokesčiai ir pajamų lygis sudarė daugiau kaip tūkstantį eurų. Dabar e, darbdaviai e, moka 52 procentus, toks yra mokestis. Ir šie skaičiai e, atspindi mokesčius socialiniai E, socialiniam draudimui ir e, darbo draudimui. Mes e, gynėme savo darbo rinką, darbo vietas, siekėme, siekdami nepadidinti jokių mokesčių, kurie trukdytų žimtumui. Matome, kad mūsų darbo kaštai tarptautiniu mastu susigražino konkurencingumą, mūsų eksportas auga. Ir kaip buvo pasakyta anksčiau, mes pasiekėme gerų rezultatų, naudodamėsi es partnerių paramą. Taip pat prieimėme drąsius sprendimus ir pasikėjome airijos žmonėmis. Aišku, mūsų atsigavimas yra dar trapus ir reikia jį saugoti ateityje. Mums taip pat reikia paramos e, Europos parlamento, kitų parlamentų, kad būtų užtikrinta, jog rastume e, teigiamą sprendimą e, airijos skolos klausimų ir kad būtų galima visiškai gyvendinti vadovų tarybos sprendimus priimtos 2012 m. birželio 29 d. E, to visi laukia. Mes prisimename, ką maloniai sakė pirmininkas Šulcas, kaip sakiau, jis lankėsi pas mus spalio mėnesį parlamente. Jis tuomet sakė, kai vienas šeimos narys pakliūva į bėdą, e, kiti e, jam turi padėti. Mes visi norime, kad Airijoje baigtųsi pristaikymo programa kaip galima greičiau ir tą galima pasiekti mūsų pačių priemonėmis, bet taip pat padedant Europos partneriams. Per paskaruosius keletą metų mes išgyvenome e, daug sunkumų, de, e, kalbu apie e, Europos masto valdyseną, išgyvenome bankų krizę, finansinę krizę ir mūsų piliečiai nuo to nukentėjo. E, Manau, kad Europa per pastarusius metus daug ką padarė. Mes kasdien girdėjome, kad e, euras žlugs, kad e, tikrai sąjunga gali žlugti ir euroskeptikai laikraščiuose rašė ištisus puslapius apie tai, kas gali atsitikti, kas bus po to, kai tie baisus įvykiai atsitiks. 2013 metai Airija E, tebėra euras, jis stiprėja, e, mes e, restruktūrojame šalį, skola kontroliuojama, tebėra 27 valstybės narės, kitos siekia narystės ir manau, kad reikia už tai padėkoti, pagirti Europos lyderius už tuos pasiekimus. Bet aišku, aš negaliu nepaminėti daug problemų. Uh, kurios egzistuoja. Viena iš jų yra komunikavimo deficitas egzistuojantis e, tarp e, es lygio ir piliečių dėl Europos projekto. Mes pernelyg dažnai girdime apie ES tada, kai sakoma kažkas neigiamo, kai įvedamos naujos taisyklės, reikalavimai, e, kartais kalbam apie sankcijas, jų grėsmę valstybėms narėms, mes turime daryti daugiau ir atviriau kalbėti su piliečiais apie naudą, kurią teikia narystė Europos Sąjungoje. Ir tai, mano nuomonė, yra e, vienas iš svarbiausių dalykų. Mes turėtume ir toliau dirbti, kaip kad šiandien vakar susitikdami nacionalinių parlamentų, Europos parlamento atstovai. Aš jau 40 gal metų esu viešajame gyvenime. E, greitai tapau politikų po to, kai Airija e, įstojo Europos bendrijas 23 metais. Tai buvo laikmetis, kai e, labai daug buvo įtarumo, pavydo, baimės dėl to, kad Europos parlamentas e, e, perims visas galės iš nacionalinių parlamentų ir įvyks visi tie baisus dalykai, bet taip neatsitiko. E, laikui bėgant žmonės išmoko dirbti kartu ir suprato, kad taip dirbdami mes galime daug ko pasiekti. Ir aš labai rimtai viliuosi, kad spręsdami komunikavimo problemą mes dirbsime kartu. Pateiksiu Jums pavyzdį. Visi iš jūsų tikriausiai siekėte įkurti parlamento televiziją. Norėčiau pasakyti, kad mes turime televizijos kanalą, e, mes transliuojame reguliariai Europos parlamento posėdžius ir Europos parlamento komitetai tai noriu, kad būtų transliuojami komisijos posėdžiai Taip pat norėčiau kad tarybos susitikimai būtų transliuojami per televiziją ir norėčiau, kad Airijos ir Europos piliečiai matytų, girdėtų, žinotų, kas vyksta tiek ES, tiek nacionalinių lygmenių. Ir aš manau, kad tai gali būti tik naudinga. E, sakoma, kad visa politika yra vietos ligmens, tai mes tuomet turime padaryti taip, kad ir europiniai klausimai taptų vietiniais. Aš mielai ir toliau dirbsiu su kolegomis Europos parlamente, Europos komisijoje, su kitais kolegomis, aptarsiu kiekvieną e, Europos gyvenimo aspektą ir tikiuosi, kad mes turėsime e, būdų aptarti, galimybę aptarti kaip spręsti komunikavimo deficitą ir Europos parlamento parlam, rinkimai vyks kitais metais, tikiuosi, kad jie bus sėkmingai, o dabar dėkoju Jums visiems už galimybę pasisakyti šiandien. Vielen Dank, Herr. Dėkuoju kolegai Beret, gerbėmi kolegos. Ponius ir ponai. Yra vienas Vokietijos komikas Karlas Valentinas. Jisai lankėsi Bavarijos Lantage ir kartą pasakė štai ką. Aš dabar supratau, kas yra parlamentarizmas. Kai viskas yra pasakyta, tačiau nepasisakė kiekvienas. Taigi būtent dėl tos priežasties aš nekalbėsiu, kadangi mano mintis iš esmės išsakė anksčiau kalbėjusieji kolegos. Dėkoju Airijos parlamento pirmininkui, kuris kalbėjo labai nuoširdžiai. Mes turime Euro Parl televiziją ir tą per televizijos kanalą galima be problemų susijęti su nacionaliniu televizijų kanalais. Šitą pasiūlymą mes galime įgyvendinti šiek tiek pasitarę, aš manau, jeigu tai įmanoma Airijoje, tai įmanoma ir kitoje valstybėje. Aš dabar siūlyčiau jums padiskutuoti, Anipodimata vadovaus šiai diskusijai, o aš parlamente po kelių minučių turi susitikti su Lietuvos ministru pirmininku ir po to susitiksiu su Šiaurės Airijos viceministru, vicepirmininku. Taigi aš išeidamas nenorėčiau nieko palikti nepasakęs. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad atvykote. Norėčiau priminti, kokia šiandien diena. Šiandien sausio 30-oji. Šiandien, prieš 80 metų, prasidėjo pats juodžiausias mūsų uh, kontinento laikotarpis. Adolfas Hitleris perėmė valdžią tuo metu Vokietijoje, pats didžiausias mūsų kontinento nusikaltelis. Vaik, kai pirmuosius savo 12 metų turėjo e, kesti neapykantą spaudimą. O dabar, praėjus 80 metų mes, metų mes Europos parlamento nariai ir 27 valstybių narių parlamentų atstovai visų tautybių, visų valstybių, religijų atstovai. Kartu bendrai atstovaujame savo piliečiams ir galvojame apie tų vaikų ateitį, kurie dar negimė. Tai yra didžiulis istorinis žingsnis, istorinė pažanga tai yra labai aukšto lygio atstovaujamojo pobūdžio susitikimas. Susitikimas, kuriame atstovaujame savo šalių piliečiams, ES piliečiams ir kartu galime užkirsti kelią panašiems įvykiais, kokie įvyko prieš 80 metų Vokietijoje. Mes galime bendra valia, bendra dvasia kurti Europos ateitį. So, uh, ladies and gentlemen, dear colleagues, after... Ponios ir ponai, mėly kolegos, po visų šių gražių žodžių apie parlamentarizmą, mes, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento nariai, <clears throat> e, kaip ir vakar bei užvakar, perimame estafetę ir demonstruojame ir rodome e, parlamentarizmo vertę ir kaip e, visi kalbėtojai akcentavo, tai yra parlamentarizmas yra e, didelė vertybė ir kartais, šiam, kartais jam iškyla grėsmė. Dabar suteiksiu galimybę jums pasisakyti. Jums yra išdalintos E, registravimosi blankai. Jeigu norite pasisakyti, užpildykite tą blanką, perduokite jį mums. Ir noriu pasakyti, kad tą turi daryti ir nacionalinių parlamentų nariai, ir Europos parlamento nariai, norintys pasisakyti. Pasisakymui turėsite tris minutės ir jei pritrūks laiko e, šį šią taisyklę pakeisime. Viskas bus kaip vakar, tai yra kalbės po du nacionalinių parlamento atstovus, po to po vieną Europos parlamento atstovą. Ir diskusijos prasideda. Ir pirmiausia žodis poniai Helgai Trupel. Ji yra biudžeto komiteto atstovė spaudai. Uh, Tačiau aš esu Europos parlamento nari Todėl galbūt pirmą suteikime žodį nacionalinių parlamento atstovams. Yes, but I don't have any other thing. Yeah, yeah. Yes, but this is. Yes, I'm sorry, Mrs. Uh, Trupel, there was a... Atsiprašau, ponė Trupel, iš tikrųjų e, įvyko nedidelė sumaištis. Norėčiau suteikti žodį poniai Betinai iš Vokietijos. Trims minutėms. <laughs> Äh, Betina Kudla. Ja, Frau Vorsitzende. Betina Kudla. Germa pirmininkė, ponios ir ponai. Buvo labai svarbu atvykti į šitą parlamentinį susitikimą. Parlamento pirmininkas kalbėjo apie išaugusi nacionalinių parlamentų vaidmenį. Mes turėtume suvokti, kad ne vienas sprendimas neturėtų būti priimtas nedemokratiniais pagrindais. Buvo minėta, kad jungtinėje karalystėje galbūt įvyks referendumas, o man kyla klausimas, kodėl mes baiminomės referendumų. Mes turime pritarti tokiems siūlymams, jeigu norime, kad visose valstybėse gyventojai pasisakytų už Europą reikia bijoti piliečių nuomonės, jeigu baiminamės neigiamo rezultato, jeigu piliečiai tiesiog išsakys priešingą nuomonę ir jeigu nacionaliniai parlamentai negalės daryti jokios įtakos sprendimams, kurie yra priimami Briuselyje. Norėčiau atkreipti dėmesį į kai kuriuos klausimus, kurie pastarosiomis dienomis buvo uh, nuolat kartojami. Komisijos pirmininkas Baroso kalbėjo apie papildomą naudą, eur, naudą Europos mastu. Todėl mes finansinę daugiametę programą turėtume ypatingai išryškinti. Mes turėtume pamastyti apie tai, apie ką kalbame. Mes kalbame apie išlaidas, kurios bus numatytos pagal naujametę finansinę programą. 250 milijardų eurų yra numatyta įvairiausiems projektams, kurie kol kas dar nėra susijęti su jokiomis programomis. Tai yra, taip sakoma, likutis iš anos finansinės programos, kurį reikia išnaudoti prieš kalbant apie naująją dėl jaunimo garantijų. Norėčiau pakomentuoti Vokietijos federacinės vyriausybės nuostatą šiuo klausimu. Mūsų vyriausybė paragino visas vyriausybės skirti daugiau dėmesio jaunimo nedarbui, kadangi jaunimui reikia suteikti geresnės ateities perspektyvas, tačiau tos garantijos turi būti siūlomos iš atskirų valstybių vyriausybių. Pavyzdžiui, Suomija kalbėjo apie tokių garantijų teikimą, tačiau visi kartu turime pagalvoti, ar valstybės garantijos netaps papildoma našta valstybėms, ypač jeigu jaunimo nedarbas yra labai aukšto lygio ir jeigu valstybės pačios negalės išspręsti jaunimo nedarbo problemos. Mums reikia kurti prielaidas, kuri leistų skatinti privataus verslo iniciatyvą, kadangi valstybė negali visko padaryti. Socialu yra tai, kas kuria darbą, darbo vietas. O investicijos jūs ne, Aš nematau, sako kalbėtojai, kiek man liko laiko, tačiau laikas rodo jau pasibaigęs. Taigi baigiu. Apibendrinama pasakysiu štai ką. Negalima priiminėti demokratiškai nepagrystų sprendimų. Tai pasakytina aptariant bankų priežiūros ir ESM klausimą, kadangi komisijoje kalbama apie bankų sąjungą, bet nekalbama apie bankų priežiūrą. Mūsų nacionalinėme parlamente sprendimai primami štai kaip. Bundestagas pritarė tokiai bankų priežiūros idėjai, tačiau bankų sąjungai, kuri reikštų bankų sistemos suvienodinimui, nepritarė. Taigi toks pasiūlymas mūsų manimų nėra demokratiškai pagristas. Uh, Noriu pasiklausti, ar jau galime uh, rodyti ekrane laikrodį, nes kalbėtojai privalo laikytis jiems skirto pasisakymo laiko. Dabar žodis ponui Pimenos. Latvijos parlamento Europos reikalų komiteto atstovui. Yes, uh, thank you, Madam Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu gimtają kalbą. Norėčiau pakalbėti apie ES daugiametę finansavimo programą laikotarpį 2020-ųjų. Latvijai labai svarbu, kaip bus, e, kokia bus ta daugiametė finansavimo programa, nes mūsų ekonomika labai priklauso, yra labai priklausoma nuo e, finansavimo numatyto pagal šią programą. Ir dabar šis klausimas yra didelių diskusijų tema. Noriu taip pat pakalbėti apie sanglaudos fondų lėšas. Apie tai, kad jis sudaro 1,5 procentus BVP. Nors finansavimas iš sanglaudos fondo sumažės, lyginant su ankstesniu finansavimo laikotarpiu, e, tas e, lygis ap, apspręstas makroekonominių rodiklių ir jis gali sudaryti apie 6 milijardus eurų. E, sanglaudos šalims finansavimas sumažintas, e, dydis finansavimo apskaičiuotas remiantis ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tačiau po krizės Latvija išgyveno labai spartų nuosmokį, todėl to laikotarpio ekonominiai rodikliai labai suprastėjo. Latvijos parlamentas mano, kad reikėtų e, diferencijuotų būdų apskaičiuoti išmokas toms valstybėms, kurios nuo 2002 e, iki 2012 e, fiksavo labai lėtą BVP augimą. Tuo tarpu tos valstybė, tų valstybių lėšų įsisavinimo rodikliai yra labai geri finansavimas e, apskaičiuotas tokiu pagrindu padėtų mums pasiekti 2020 strategijos tikslus. Kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką, Latvijoje e, tiesioginių išmokų dydis yra mažiausias, žemiausias iš visų ES valstybių narių. E, Jis tai sudaro tik tai vos virš 30 procentų ES vidurkio. Manome, kad reikėtų nustatyti minimalų tiesioginių išmokų dydį ir tai turėtų būti e, vidutinis išmokų ES vidurkio dydis. Todėl e, būtų. Todėl iki 2020-ųjų toks, e, tokia sistema mums leistų pasiekti ES vidurkio 80 procentų. E, Taip pat nereikėtų mažinti finansavimo kaimo plėtros, kaimo plėtrai arba žuvininkystės sektoriui. Noriu pasakyti, kad žemės, žem, mažesnis finansavimas e, tokioms sritims tikrai pablogins tų šalių padėtį, kurios išbrido iš krizės ir sumažins jų konkurencingumą. You, Dabar, ponė Trupel, žodis jums. Um, liebe Kolleginnen und Kollegen, Gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, norėčiau paminėti dvi mintis. Komisijos pirmininkas Baroso sakė, kad Europos demokratija turi padėti sustiprinti nacionalinių parlamentų vaidmenį ir kartu su Europos parlamentu sustiprinti abiejų pozicijas diskutuojant su taryba. Taigi mes turime bendrai veikti siekdami kontroliuoti tarybą ir kartu dalyvauti diskusijoje su taryba. Kita mintis Financial Times rašo, kad 11 valstybių, kurios įves e, finansinių sandorių mokestį e, galės įnešti papildomai į biudžetą 30, 300, 25 milijardus eurų ir tai galėtų būti labai ryškus indėlis į ES biudžetą. Jeigu valstybėse narėse kyla ginčiai dėl to, kas rinks tas lėšas ir kaip tos lėšos bus paskirstomos tai mes Europos parlamente laikomosmis nuomonės, kad ta finansinių sandorių mokesčių suma turėtų būti pervedama į tų valstybių indėlio dalį, kurios įvesta mokestį. Taigi, galvojant apie krizę, krizę ir biudžeto konsolidavimą, reikia kelti klausimą, iš kur tos lėšos atsiranda. Kai kuriuose valstybėse šitas klausimas dar nepakankamai išnagrinėtas, Airijoje, Junktinėje karalystėje dar išsamei diskutuojama, tačiau kitą savaitę Nerinėje vadovų taryboje reikėtų grįžti prie šio klausimo ir grįžti prie šio klausimo parlamente, kadangi jis yra lentingas mūsų ateičiai. Ačiū, ponė Triupel. Ačiū už tai, kad taip išsamei pristatėte finansinio sandario. Mokėsi dabar žodis ponui Servajas iš Niderlandų. Uh, thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė. Noriu visų pirma pasakyti, kad aš mes šiek tiek nusivylėme e, tuo, kad komisijos ir tarybos pirmininkai iš karto išėjo po savo pasisakymų. Gaila, kad neturėjome galimybės padiskutuoti su jais. Reikia ne tik teikti, kad par, nacionaliniai parlamentai yra svarbus, reikia suteikti galimybę su jais pasikalbėti. E, bet komisijos narys Šefkovič dar yra čia, taigi kreipiuosi į jį. Per pastarąsias dvi dienas kalbėjome apie nacionalinių parlamentų vaidmenį, užtikrinant net savo vyriausybių kontrolę, taip pat kalbėjome apie legitimumą ir skaidrumą. Taigi, kalbant apie skaidrumą, Olandijos parlamentui didelį susirūpinimą kelia kai kurie dalykai per pastarosius keletą metų įvyko daug vadovų susitikimų, kurie nebuvo skaidrus. Pavyzdžiui, gruodžio mėnesio Europos vadovų taryba prieš likus savaitę iki tarybos susitikimo e, komisijos ir Baroso parengtas dokumentas pasirodė tik prieš e, savaitę, o Van Rompovas parengtas dokumentas prieš dvi dienas. Ir mes nacionalinėme parlamente neturėjome jokios galimybės surenkti tinkamo dokumentų, tų dokumentų svarstymo. Toliau kalbant apie Europos vadovų tarybų išvadas, jos nėra vieš, viešos, jos nėra viešai prieinamos, jos yra riboto naudojimo, tai yra mes, jas, mes su jomis galime susipažinti, tačiau mes negalime jomis remtis jų cituoti diskusijose. Taigi, noriu paklausti, kaip užtikrinti tikrą skaidrumą sprendimų prieimime Europos mastu ir ar jūs paremtumėte mūsų siūlymą užtikrinti, kad tarybos dokumentai būtų vieši ir prieinami mm, visuomeniai. Ačiū, ponas Deprų iš Belgijos. Collega's, eh, als men de debatten volgt, dan ziet men dat men het probleem. Gerbiami kolegos, Mes kalbame apie legitimumą, demokratinį pagrįstumą. Aš nežinau, ar reikėtų sakyti, kad taip, būtinai jo reikia, ar reikėtų pritarti tam siūlymui su išlygomis. Visą tai reiškia, kad vis dėlto reikėtų kelti klausimą dėl to, ar Europos parlamentas yra legitimus, tačiau turint omenyje, kad jis buvo demokratiniais pagrindais išrinktas, e, neturėtų kilti jokių abejonių. Tačiau kita vertus, 27 valstybių parlamentuose dažnai yra keičiasi parlamentarai, vyksta rinkimai ir, žinoma, e, reikėtų kalbėti apie tai, kad 14 iš 27 parlamentų yra sukūriam, valstybių sukūriama esminė ES BVP dalis. Aš taip pat dirbau nacionalinėme parlamente ir puikiai atsimenu, kad labai sunku buvo suvokti e, europinę politiką. Septynerius metus aš dirbau Belgijos parlamente, kai mūsų parlamentui, parlamento rūmams e, vadovavo Van Rampoj. Tačiau reikėtų pripažinti, kad mūsų požiūris į Europos reikalus buvo pakankamai sudėtingas, kadangi, e, e, pavyzdžiui, Europa labai kišosi į eurozonos klausimus ir kartais tiesiog darbo ir socialinė politika ES mastu ir Belgijos mastu buvo sutapatinamos. Taigi, mes turėtume ne tik tai kalbėti apie vidaus rinkos bendras funkcionavimo taisyklės, bet reikėtų galvoti ir apie jų įgyvendinimą. Jeigu kalbėtume apie problemų suvokimo proporcingumą, tai tuomet vertėtų pagalvoti apie privalomą parlamentų uh, įtraukimą į sprendimų prieimo procesą. Uh, Norėčiau priminti Jums, kad pirmininkas Barosas, e, kaip matėte, išvyko, bet ponas Šefkovičius, e, komisijos vicepirmininkas, dalyvauja posėdėje. Baigus pirmą pasisakymų raundą, e, suteiksiu jam žodį ir tikriausiai dar turėsime laiko e, ir antrą klausimą atsakymų raundą surenkti. Dabar kolega Vagonč. Dėkuoju. Aš jau vakar kalbėjau, taigi nelabai e, norėjau pasakyti, kalbėjau vakar apie augimą. Man atrodo, kad tai nepaprastai svarbu įgyvendant Europos e, semestrą. E, Bet mes e, kalbame ir apie kitus labai įdomius dalykus. Norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė e, Vokietijos atstovė. Ji pasipiktino tuo, kad bankų sąjunga yra nedemokratiška. Aš noriu Jums priminti, kad pati uh, E, Vokietijos kanclerė pasisakė už e, bankų sąjungą e, ir taip pat ispanų bankų rekapitalizavimą. Mes dėl to galėjome išvengti dar vienos nepaprastai stiprios bankų krizės Europoje. Bankų sąjunga šiandieną reiškia dar vieną Europos integracijos etapą. Ir šią prasme Vokietija ėmėsi žingsnių ir paragino mus žengsti, žengti šiuo federaliniu keliu. Mes e, pritarėme e, šiems pasiūlymams ir mes manome, kad tai yra e, demokratiškas dalykas. Taip, reikia kalbėti apie tai, ar nacionaliniai parlamentai suvaidins savo deramą vaidmenį. Tikriausiai reikia užtikrinti demokratinę kontrolę, bet Europos mastu taip pat mes kalbame apie demokratiją ir mūsų manimų e, bankų sąjunga taip pat turi būti. E, E, prižiūrima, e, stebima e, demokratinės kontrolės būdu. Ir mūsų nuomonė šis klausimas neturėtų būti tik tarp vyriausybinis, turi būti taikoma demokratijos vai demokratinė priežiūra. Europos parlamentas čia turi suvaidinti savo vaidmenį ir taip pat nacionaliniai parlamentai. Mes esame priklausomi vieni nuo kitų. Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį senatoriui Terry Leiden iš Airijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėjau padėkoti e, už galimybę e, dalyvauti šiame sustikime. E, mūsų parlamento vadovas kalbėjo e, šiandieną apie mūsų patirtį. E, būdamas parlamento vadovas, jis e, turi, turėjo galimybę pasisakyti apie tai, kas mums aktualu ir man buvo labai malonu jo e, pasiklausyti. E, Airijoje e, Mm, galbūt jis taip pat pristatys mūsų šios dienos sustikimą, bet ir šiandien buvo įdomu išgirsti tai, ką jis sakė. Jis labai įdomiai pasiūlė sutelkti e, patyrusius darbuotojus, inžinierius, e, kitų sričių atstovus ir e, panaudoti jų patirtį. E, Man atrodo, kad šis e, klausimas gali būti pasvarstytas ne tik ES. E, tie žmonės, kurie neturi darbo, pas mus gali labai naudingai padirbėti trečiame pasaulyje, prisidėti statant mokyklas, ligonės. Ir tai būtų labai panašu į tą fondą, kuris veikia Pietų Afrikoje, kuris sutelkia įgūdusius darbuotojus. Dėl ES reikalų e, nušvietimo e, televizija e, turi rodyti, būtų labai pageidautina, jeigu mes matytume komisijos, parlamento darbą nušviestą. Ir tikrai mes labai remtume tokią mintį. ES turėjo taip pat prisidėti prie to. Dar noriu pasakyti, kad tikrai mes prieš 40 metų įstojome į tuometinę Europos bendryje. Ir mūsų patirtis yra labai teigiama. Tikrai airijos žmonės įvairiuose referendumuose pritarė sutarčių pakeitimams per tą laikotarpį. Mes pripažįstame, kad mūsų narystė yra labai sėkminga. Prieš trejus ketverius metus Airija taip pat e, sulaukė paramos, bet šiuo metu labai sunku mums išgyventi tą paramą, nes ji yra gana griežtomis sąlygomis teikiama, bet tai aišku ne tiek Europos parlamento dalykas, labiausiai tai susijęs su Europos centriniu banku, reikėtų galbūt persidėrėti, airijos žmonės jau labai kentėjo, iškentėjo labai daugą Airijos dabartinė vyriausybė ir ankstesnė vyriausybė ėmėsi tam tikrų veiksmų, bet reikėtų į tai kitaip pasižiūrėti. Dar norėčiau padėkoti kolegoms e, savo parlamento už jų pasisakymus. Aš esu Airijos senato narys, Europos tarybos narys ir e, nuoširdžiai dėkoju Jums uždėmesi. Ačiū, senatoriau. Iš tikrųjų, jūs teisus. Airijos į parlamento indėlis iš šias dviejų dienų diskusijas buvo tikrai svarus. Buvo ypač jūsų parlamento pirmininko apsilankimas čia mus džiugina. Yra dar vienas prašymas pono Salavrakos, bet nematau jo salėje. Ir dabar žodį suteiksiu komisijos vicepirmininkui. pirmininkui E, Marijos Šefčiovičiui pirmajam atsakymų raundui po jūsų pasisakymų ir klausimų. Ir po to žodį suteiksiu e, užimtumo ir biudžeto komitetų pirmininkams poniai Bereš ir ponui Lamasiūrui, kurie taip pat norėtų pasidalinti savo pastebėjimais ir pakomentuoti e, pasisakymus. Ir po to turėsite dar vieną galimybę, kaip jau sakiau, reikia užpildyti geltoną blanką, kurį turite, jeigu norite pasisakyti, ir po to diskusijas tikimės baigti apie 12, 15 po 12. Taigi, Šefkovičių žodis jums. Dėkuoju aš už galimybę atsakyti į klausimus, atsakysiu į pailiui. E, Pone Kudla iš Bundestago priminė, kad mums reikėtų labiau išryškinti tą papildomąją naudą arba europinę pridamąją vertę. Kartais diskusijose, kai yra kalbama apie daugiametę finansinę programą, pamirštame, kad kiekviena valstybė turi naudos viena arba kita forma iš uh, ES biudžeto. Todėl Junktinėje karalystėje prasidėjus tokiai bendrai giliai diskusijai, aš manyčiau, reikėtų atkreipti dėmesį būtent į tą aspektą. Jeigu pažvelgtume į e, skaičius, tai jungtinis karalystės indėlis buvo 6 milijardai svarų, o remiantis prognozomis, kurias pateikė Junktinės karalystės atitinkomos tarnybos nauda Junktinės karalystės verslui sudaro nuo 30 iki 90 milijardų svarų per metu. Taigi nauda yra akivaizdi. Todėl kartais labai sunku suvokti ES biudžeto naudą, galvojant apie tą indėlį, į, kuris įskaičiuojamas nuo BVP. Be to buvo kalbama apie ES pridėtamąją vertę ir papildomą poveikį valstybėms iš ES biudžeto. Taigi Niderlandų piliečiams kokia nauda galėtų būti iš narystės. Atru, anuo metu pateikus statistiką buvo konstatuota, kad maždaug naudos gauna 3000 eurų kiekvienas pilietis vidutiniškai per metus. Taigi iš ES biudžeto per bendrąją rinką, per bendradarbiavimą mes galime dauginti tą ekonominę naudą, kuri tenka kiekvienam ES piliečiai. Plėčiui. Taigi, galvojant apie tą finansinę perspektyvą, reikėtų nesiaurai žvelgti į skaičius, bet pažvelgti plačiau, plačiau į tą didžiausios pasaulio ekonomikos atnešamą naudą, kadangi e, Europa yra vienas iš svarbiausių pasaulio mastų dalyvių bendroje prekyboje. Kolega Lamasur galėtų e, paaiškinti, kokia didesnė, platesnė nauda valstybėms narėms iš bendro biudžeto, nekreipiant dėmesio į tos labai siaurus statistinius duomenis reikia atsižvelgti į naudą, kurią gauname iš bendros rinkos. Pone Kudla kalbėjo apie bankų priežiūrą ir apie, taip pat apie centrinio banko vaidmenį. Turėčiau pasakyti, kad tai yra naujas proveržis mūsų diskusijoje, būtent, kad mes susitarėme dėl priežiūros, bankų priežiūros mechanizmų diskusijos parodo, dėrybos parodė, kad labai sunku surasti tinkamą pusiausvyrą. Vadovų taryba turėjo dar kartą ir dar kartą nurodyti ministrams, kad būtina susitarti atsižvelgiant į tas e, apribojimus, kurie yra taikomi baikų priežiūrai valstybėse narėse. Finansų rinkos integruojasi, tačiau kol kas priežiūra, bankų priežiūra išlieka nacionaliniuose priežiūros varštuose. Taigi šito sustarimo reikšmė yra istoriškai sunkiai įvertinama. Komisijoje mes dirbame labai sunkiai siekdami įtraukti papildomą ramstį. Buvo pateikta pasiūlymų ES bankų problemų sprendimo mechanizmo, kadangi mes e, turime bendrą valiutą, mes e, kūrime bendrą politiką, vykdome koordinacinę veiklą. Kitas natūralus žingsnis turėtų būti užtikrinti, kad antros pagal dydį pasaulio valiutos sistema būtų stipri ir puikiai prižiūrima. Todėl komisijos e, deklaracijose buvo aiškiai pasakyta, kad reikalingas Europos centrinio banko atskaitomumas parlamentui, ypač už tuos veiksmus, kurie yra susijęs su bankų priežiūra. Taip pat norėčiau pabrėžti, dėl kokios priežasties mums e, reikia daug laiko tarintis dėl bendro priežiūros mechanizmo. Finansų ministrai labai atidžiai sprendė tos tinkamos pusiausviros klausimą, tai yra priežiūros nacionalinių ir Europos lygių klausimą. Man atrodo, kad Europos parlamentas ir toliau turi labai daug galimybių nustatyti e, nuostatas, kaip turėtų būti atliekama bankų priežiūra valstybių spesenarėse. narėse susidūrėme su prieštaringomis nuostatomis, tačiau nacionalinės priežos institucijos ir Europos centrinės bankas ėmėsi įvairiausių žingsnių, kad ta siūloma sistema būtų tinkamai suderinta. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime taikyti šitą sistemą visą apimtimi. Van Gogh kalbėjo taip pat apie šitą banko priežiūros klausimą. Dėl kolegos iš Latvijos minėtų išmokų. Tai labai sunkus, sudėtingas klausimas, kurį kėlė naujosios valstybės narės, kurios mane, kad reikia pasiekti tą galutinį tašką, kai tiesioginės išmokos uh, greičiau susilyginti su senųjų valstybių išmokomis. Dabartinėje diskusijoje dėl finansinės programos buvo susitarta, kad mes turime, žinoma, judėti kuo greičiau tą susilyginimo kryptimi, tačiau turime e, biudžeto apribojimus ir turime su jais taiksyti, kadangi mes negalime padėti daugiau, negu leidžia mūsų dabartinis biudžeto projektas. Dar vienas argumentas, mano manimu, yra svarbus. Būtent tai, kad naujos valstybės daug naudos gavo iš paramos kaimo plėtrai. Todėl, kai jūs kalbate apie tiesioginės išmokas, jūs turite turėti omenyje ir taip pat parama teikiama kaimo plėtrai ir tuomet jau e, suskaičiavus tą bendrą sumą hektarui, ji netrodytų tokia maža. Ir tada reikėtų pagalvoti, kaip šitos abu paramos kanalus reikėtų susijęti ir uh, užtikrinti daugiau naudos ūkininkams. Taip pat buvo kalbėta apie tai, kad ir nacionaliniai parlamentai, ir Europos parlamentas galėtų reikalauti daugiau atskaitomybės iš tarybos. Buvo kalbėta apie skaidrumą. Apie tai kalbėjo kolega iš Niderlandų. Pone Strik atstovauja šiai šią nuomonę. Labai sudėtinga kalbėti tarybos vardu, kadangi aš atstovauju uh, komisijai bendrųjų reikalų tarybą, kuri rengia vadovų susitikimus. Kai mes rengiame uh, vadovų tarybos išvadas, mes turime pasitikėti tarybos uh, tuo mechanizmu, kuriuo vadovaujantis yra rengiamos išvados bendrųjų reikalų taryboje, mes iš anksto išsamei aptarėme siūlomas išvadas bendradarbiaujame su vadovų tarybos pirmininku Van Rampoju ir žinoma mūsų diskusijos komisijoje yra transliuojamos internetu. Tačiau kitas dalykas, kaip tos transliacijos yra perimamos nacionalinių televizijų ir kaip pristatomos piliečiams dėl mūsų teikiamų projektų. Mūsų pasiūlymai yra tiesiog suformuluojami, pateikiami ir, žinoma, niekas nesitikė, kad jiems bus pritarta automatiškai. Po to vyksta diskusijos pakankamai ilgą laiką ir kartais įgauna tokią kryptį, kurioms, kurios mes net negalėjome numatyti. Taigi komisija mato tam tikrą ateities perspektyvą, kuri leidžia inicijuoti diskusijas. Žinoma, mes galėtume pateikinėti jums tam tikrus mūsų pasiūlymų mm, apmatus, tam tikrus juodraščius, tačiau reikėtų turėti omenyje ir ES e, sprendimų prieimimo procedūras, kita vertus galvojant apie rinkimų kampaniją prieš 2014 metus, iš tikrųjų reikėtų pagalvoti apie tokią galimybę gauti komisijos pasiūlymus iš anksto, tačiau reikėtų žinoma pasitarti, kaip geriau būtų tai padaryti, kad ES dar labiau integruotųsi dėl skaidrumo. Komisijoje mes siekime užtikrinti kuo didesnį skaidrumą, susipažįstant su dokumentais, gaunant informaciją apie ekspertų susitikimus ir taip pat susipažinant su posėdžių protokolais. Iš tikrųjų, su nacionaliniais parlamentais mes galėtume pasidalinti informaciją, kokia yra e, naujausia informacija, kokia naujausia pažanga padaryta šioje srityje. Taigi mes galime pagerinti mūsų bendradarbiavimą ir šioje srityje. Buvo kalbama apie subsidiarumo ir proporcingumo e, principų įgyvendinimą. Visą laiką mes diskusijose su parlamentais grįžtame prie šių klausimų. Komisijoje mes puikiai supratome, kad tai yra svarbus dalykai ir manome, kad prieš pateikiant teisėkuros akto pasiūlymą būtina atlikti poveikio vertinimą atsižvelgiant į proporcingumo ir are that they have to go back to the drawing board and uh, subsidiarumo principų laikymasi. Taigi po to poveikio vertinimo mes geriname savo pasiūlymus prieš tai išsiuntinėdami juos uh, nacionaliniams parlamentams, žinoma, atsižvelgia į vertinimą pagal proporcingumo ir subsidirumo principus. Mes taip pat e, esame įdėgę subsidiarumo įvertinimo sistemą komisijoje, kadangi esame įsitikinę, jog tai yra būtina. Tačiau kita vertus, dėl to užtrunka visi sprendimų e, priimimo procesai. Ir Airijos senatorius Laidinas kalbėjo apie tą pozityvų komunikavimą su piliečiais, kad įveiktume mūsų žiniasklaidos nuostatą pateikinėti tik tai neigiamą informaciją apie ES. Mes per pastarosius tris metus įdėjome daug pastangų siekdami išbristi iš krizės ir, žinoma, kalbėdami apie Airijos pasisakymus, turime pasakyti, kad mes komisijoje esame labai susižavėję Airijos pastangomis įveikti krizę, grįžti į klėstėjimo kelią ir aš manau, kad koks pat. Ir žinoma, e, bus rastas sprendimas dėl ECB vaidmens. Ačiū ponui Šefkovičiu už tai, kad atsižvelgėte į visus pasisakymus ir pasiūlymus, apžvelgėte diskusijas su, su Europos parlamentu ir komisija. Nebejoju, kad e, parlamentas ir komisija ir toliau glaudžiai bendradarbiaus, siekdamas įgyvendinti visus puikius pasiūlymus. Prieš suteikdama žodį komitetų pirmininkams, norėčiau paprašyti Airijos parlamentą, padėkoti Airijos suteikti galimybę Airijos parlamento pirmininkui pasidalinti baigiamosiomis išvadomis. Noriu sureaguoti į kolegos iš Belgijos pasisakymą, kuris yra buvęs parlamento pirmininkas. Apie tai, kad nacionaliniai parlamentai nedalyvauja diskusijose dėl europinių reikalų. Man irgi taip atrodo. Ir aš pateikiau štai tokį pasiūlymą turėtume bandyti pasiekti sutarimo, kad visose nacionalinėse parlamentuose, pavyzdžiui, kas du mėnesius konkrečią dieną, visi nacionaliniai parlamentai svarstytų Europos klausimus, kurie svarstomi Europos parlamento komitetuose. Bet tai turėtų būti daroma tuo pačiu metu visoje Europoje. Ir tai taptų savotiška Europos diena ir, ir tą ta galėtų paremti ir palaikyti Europos parlamentas. Kaip tai gyvendinti? Na, tokių e, susi, susitikimų kaip šis e, trūkumas yra tai, kad paprastai išklausome daugybę gerų pasiūlymų, tačiau juos įgyvendinti būna sudėtingiau. Todėl reikėtų pagalvoti apie sistemą, kuri padėtų čia teikiamus gerus pasiūlymus e, įgyvendinti, kad jie nebūtų iš karto užmiršti po to, kai išeisime iš šios salės. Ir jeigu jau rimtai norime, kad nacionaliniai parlamentai svarstytų Europos klausimus, siūlyčiau tam skirti kartą per mėnesį ar kartą per du mėnesius dieną ir pagalvoti, kaip galėtume susitarti dėl to. Manau, kad vienas iš būdų būtų paprašyti komisijos pateikti pasiūlymą tuo klausimu. Tai yra Europos vadovų taryboje priimti sprendimą tuo klausimu. Tačiau reikia priimti sprendimą, o neleisti viskam tiesiog e, plaukioti, tokia idėja plaukioti ore. Tai svarbu, nes nacionalinių parlamentų nariai, kurie, pavyzdžiui, nedirba e, Europos reikalų komitetuose, kartais net nežino, kas vyksta Europos mastu. Kai ne visi klausimai svarstomi komitetuose, paskui yra svarstomi plenarnėme posėdėje. Ir manau, kad tokių susitikimų kaip šis nauda ir galėtų būti tokie siūlymai. Uh, Taip pat noriu sureaguoti į Vokietijos atstovės pasisakymą apie referendumą. Airijos konstitucijoje yra įrašyta nuostata apie tai. Ir mums tenka renkti referendumus įvairiais klausimais dėl, dėl Europos masto sprendimų. Ir kai mūsų konstitucija keičiama, turime renkti referendumą. Uh, Ir būtent tuo met ir pakelia galvas visi euroskeptikai. Ir jie bando diskusijas, į diskusijas įtraukti visiškai nesusijusius dalykus, klausimus, dėl, dėl kurių nebalsuojame referendume. Bet tikrai labai gera, kuomet e, pasi, žmonės mm, referendume balsuoja už, pritarė teikiamam siūlymui. E, Ir vienintelis sunkumas, kurį išvelgiu, jeigu referendumas pasidarytų nuolatiniu dalyku, yra tai, kad at, balsuoti e, ateina nedidelis skaičius žmonių. Ir tai, yra, tai turėtų būti alarmo signalas tiems, kurie e, būd, būdami politikoje turėtų tai suvokti kaip e, ryšio trūkumą norėjau pakomentuoti šiais e, dviem klausimais, bet aš nemanau, kad referendumų reiktų baimintis. Manau, kad tai geras būdas pasiekti pagidavimo rezultato. Tačiau pritariu kolegai iš Belgijos dėl to, kad turime daryti kažką pozityvaus, kad e, svarbus europiniai reikalai būtų svarstomi nacionalinių parlamentų plenariniuose posėdžiuose, nes jeigu mes to nedarysime, tai kaip galime tikėtis, kad visuomenės nariai ką nors žinos ir supras. Galiausiai, kalbant apie tai, ką visuomenė sunkiai supranta, tai tam tikras europietiškas žargonas, pavyzdžiui, dviejų pasiūlymų paketas, trijų, šešių pasiūlymų paketas. Žmonės nesupranta, kas yra tas dviejų paketas, šešių paketas, kad jis atrodo, kad tai yra e, šešių e, alaus butelių pakas. Aš kalbu apie tai čia, kad mes nedarytume e, automatiškai prieldos, kad žmonės labai gerai supranta, apie ką mes čia kalbame. <laughs> So, um, Labai ačiū. Pirmininkė, norėčiau e, priminti kai ką, ką sakė pirmininkas Šulcas. Mes turime televiziją parlamento ir taip pat e, su parlamentu metų uh, nacionaliniais kanalais uh, turime užmesgę ryšius. Mes siekiame priartinti piliečius prie mūsų darbų Europoje, pirmiausia, Europos parlamente. Ir jeigu dar galima kaip nors praplėsti tą bendradarbiavimą, mes mielai tai padarysime. Ir taip pat su komisija reikėtų pasišnekėti, pasiaiškinti, ką būtų galima padaryti, kad uh, Europos piliečiai galėtų geriau susipažinti su Europos parlamente vykstančiomis diskusijomis. Dabar suteiksiu žodį biudžeto komiteto pirmininkui ar užimtumo komiteto pirmininkai, kas norite iš jūsų pasisakyti. Pone Lamasiūra, jūs pirmasis. Labai ačiū, ponė pirmininkė keletą pastebėjimų, reakcijų į tai, kas buvo pasakyta nacionalinių parlamento atstovų. Pirmiausiai dėl CDU. Dėl CDU atstovės pasisakymo. E, porą pastebėjimų mm dėl referendumo apie Betina sakė, kam reikia tų referendumų. Aišku, kad 1992 e, metais, jeigu būtų teikęs referendumui Masikto sutartį, tuo metu buvęs kancleris Kolis, e, tai tuo metu būtų dauguma e, prieš euro įvedimą pasisakiusi. Tačiau E, žmonės galėjo vis tiek pasisakyti per kitus e, rinkimus ir jie didelę balsų daugumą e, vėl išrinko kanclerių Kolį. Jo partija tiksliau išrinko rinkimuose. Generolas Degolis pralaimėjo referendumą referendumą vieną. Jis yra pasakęs, kad referendumas tai yra plebiscitas prieš ar už tą, e, tuos arba tą, kas yra valdžioje ir e, jisai pasakė, kad aš balsuočiau prieš referendumą. Taigi reikia atkreipti dėmesį, kaip tiesioginė demokratija veikia ir kaip veikia atstovaujamoji parlamentinė demokratija. Reikėtų derinti ir vieną, ir kitą, bet kiekviena šalis turi savo nacionalinę tradiciją. Toliau. Dažnai yra e, sakoma ir buvo šiandien pasakyta viena mintis, kodėl reikia didinti Europos biudžetą. Yra daugiau kaip 200 e, tūkstančių milijardų nepanaudotų asignavimų mokėjimams. Ir e, Europos e, Sąjungos žargonu tai yra sumos, kurias reikia likviduoti, panaudoti. E, Bet kai mes pradedame gyvendinti naujas bendrijos programas, anglaudos, regionės politikos, socialinės politikos sityje, užtrunka uh, maždaug um, pusantrų metų kiekvienoje valstybėje narėje kol projektai pradedami gyvendinti ir egzistuoja tam tikri techniniai e, uždėlsimai. Tai nėra politinė problema, tai yra techninė problema. Pavyzdžiui, 200 milijardų e, eurų lieka. Ir e, buvo Latvijos atstovo pastebėta, kad bijomasi, jog bus atimtos sanglaudos politikos nepanaudotos lėšos bet aš paaiškinau, kaip yra e, su tais ateimais. Kitas dalykas, Niderlandų atstovas kalbėjo apie skaidrumo stoką. E, reikia e, sakyti, kad Europos taryba gali imtis tam tikrų veiksmų pažeisdama ES sutartį. E, ir bandoma tarsi uzurpuoti valdžią. Gaila, e, pirmininko Vandrompojaus ne, nebėra čia, tai jis negali mūsų išgirsti. Sutartis sako, kad Europos vadovų taryba atsako už plačiųjų gairių nustatymą. Mes su tuo sutinkame ir mes visi uh, E, džiaugiamės tuo, kad, taip, kad pavyzdžiui iškilus e, rimtoms problemams, kaip kad finansų krizė, kitos krizės labai gerai, kad taryba susitinka, kad reaguoja, tai yra puiku. Bet Europos vadovų taryba vis, e, tai yra aukščiausiasis organas ir bando tarsi priimti įstatymus visai Europos Sąjungai. Kitą savaitę vyks vadovų taryba. Tikslas yra e, apsispręsti dėl Europos Sąjungos biudžeto 14-20 metams. Jeigu bus priimtas vienbalsis sprendimas, tada jinai turi taryba kreiptis į mus, Europos parlamentai, jūs, nacionalinius parlamentus. Tai pasakyti, kad taip, tai yra puikus sprendimas, stebuklingas ir jūs dabar turite pritarti, ratifikuoti mm, tą sprendimą, Europos sprendimą ir e, Europos parlamentui bus pasakyta, mes puikiai sustarėme ir jūs negalite nieko, nieko pasakyti, pasipriešinti. Bet reikia e, dėrėtis e, diploma. Dabar yra slaptai tariamasi dėl to projekto, bet tai yra nepaprastai svarbu parlamentams, nes e, reikia demokratiškų diskusijų šiuo klausimu, reikia, kad visi galėtų išsakyti savo nuomonę, kad galėtų balsuoti ir galiausiai žmonių atstovai išrinktų dirbti, žmonės toj turėtų priimti e, galutinį sprendimą. Taip yra federalinėje. E, Vokietijoje e, žemio ministrai pirmininkai sutarė dėl biudžeto ir paskui jisai tik tvirtinamas. Ir mes dabar matome, kad e, tarsi nukrypstama nuo e, to, kaip viskas turi būti daroma ES ir iš demokratijos pozicijų, e, tai yra tam tikriems Niderlandų parlamentams neprimtina ir e, kitiems tai gali būti neprimtina. Mes turime galvoti, kaip reikėtų sureaguoti. E, Barnet. E, Baret, atsiprašau, e, Airijos parlamento vadovas pateikė taip pat puikių pasiūlymų Reikia, kad, kaip jis sakė, e, bendroms problemams būtų ieškama bendrų sprendimų. Reikia, kad e, mes galėtume subalansuotai bendrauti. Europos parlamentas ir nacionaliai parlamentai. Pone Bereš. Ačiū, pone pirmininkė. Noriu padėkoti tiems, kurie būna šiame posėdė iki pat galo. Ir aš pritariu uh, E, kolegai iš, kolegos iš Britanijos išsakytam požiūrį taip pat. Gaila, kad e, ne, ponas Van Rompos, nei ponas Šulcas neturėjo galimybės būti posėdė iki galo, bet džiaugiuosi, kad čia yra komisijos vicepirmininkas Šefkovičius ir ponia Podimata. Ir e, kolegų iš Junktinės karalystės išsakyto požiūrio reiktų nepamiršti. E, Kaip žinome, iki šių metų eigoje numatome renkti teminius e, susitikimus. <clears throat> Ir mes inicijavome e, per šį kelių dienų susitikimą turėjome galimybę aptarti daugybę temų. Ir e, manau, kad tai yra labai naudingas renginys, nes tai leidžia mums koreguoti savo veiklą ir darbą, tačiau, kaip sakė e, atstovai, kaip sakė tarybos pirmininkas, būtų gerai, kad e, kai kurie vadovai pasiliktų iki pat susitikimo pabaigos, nes e, čia išsakoma mičių, kurios yra svarbios ir jiems, kurias jie turėtų išgirsti. Aš norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti Airijos parlamento pirmininkui ponui Baretui, nes abu jo pasisakymai buvo labai išvalgus ir jis labai pozityviai kalbėjo ir pasiūlė labai įdomų mūsų darbo ateityje metodą. Apie tai kalbėjo ir pana Šulcės, apie, kalbėdamas apie tai, ką reiktų nuveikti drauge. Reikia nepamiršti demokratijos, tačiau nepam, ne, turime taip pat ir atlikti vis, visas mums tenkančias užduotis. Kalbant apie žiniasklaidą, apie parlamentinį darbą, uh, Manau, kad jūsų siūlymai yra tikrai labai daug žadantis ateičiai. Tačiau norėčiau grįžti šiame savo gautinėme pasisakymą prie konkrečių e, klausimų, kuriuos svarstėme čia, šiuose susitikimuose. E, galbūt tai yra kažkokių kitų dalykų pradžia, Mes kalbame apie Europos semestrą ir apie metinę augimo apžvalgą. Ir vertin, kalbėdami apie tai, turime prisiminti, kas parašyta sutartyje apie kompetencijas ekonomikos ir pinigų sąjungos ir kam numatytos kompetencijos už biudžeto e, tvirtinimą. Tai ne tas kompetencijos užsienio politikos srityje yra kitokios ir e, tos kompetencijos šiose srityse yra labai skirtingos, todėl negalime mechaniškai automatiškai taikyti tų pačių metodų. Kalbant apie tai, ką mes galėtume nuveikti kartu, su Alanu Lamasiūru mes esame e, tie, kurie esame dirbę konvente Manau, kad konventas suteikia galimybę drauge renkti tekstą, nes e, tuomet e, to parengto dokumento legitimumas yra visai kitokio ligmens. Ir dabar kalbant apie Europos semestrą ir metinę augimo apžvalgą, gal mes galėtume mes tikriausiai negalime pasiūlyti rezoliucijos teksto šią temą, pavasario vadovų tarybai. Galbūt aš klysiu, bet man atrodo, kad tokios galimybės mes neturime. Ir čia susitikę šiame renginėje mes galime keistis nuomonėmis ir tai tikrai labai naudingas dalykas. Ir apie tai kalbėjo uh, e, Irijos parlamento pirmininkas ponas Baretas. Uh, masydamas apie tai, kaip galėtume dirbti ateityje. Na, labai ilgai nekalbėsiu, nes manau, kad esminės mintis jau buvo išsakytos per tas kelias dienas, kurias praleidome drauge. Ir norėčiau pasidžiaugti tuo, kad ši prat patirtis mus tikrai praturtina ir aš tikiuosi, kad kitais metais, kad, kad mes ir toliau susitiksime. Ačiū, ponė Bereš, e, vicepirmininkas Šefkovičius baigiamosioms e, išvedams. Ačiū, ponė pirmininkė. Mane taip pat labai maloniai nuteikė šį savaitę diskusijos e, pirmininkaujant Airijai tikrai labai svarbu gilinti tarp parlamentinį aspektą, koordinavimą veiksmų, nes mes išgyvename Europos integraciją gilesnę ir reikia rasti būdų, priemonių, kaip užtikrinti demokratinį legitimumą ir atskaitomybę ES veiksmams. Antras pastebėjimas po šių trijų darbo dienų. Mes turime kur kas daugiau derinti, koordinuoti veiksmus pirmiausia socialinėje srityje, konvergencijos srityje. Tai labai svarbu, kadangi e, mes e, matome, jo konkurencija didėja, standartai mažėja ir Europos socialinis modelis atsiduria pavojuje. Todėl manau, kad pasiūlymas kurį išsakė ponė Beres. Aš noriu ją patvirtinti, kad aš kaip per kiekvieną bendrųjų reikalų tarybą kartuoju, kad 25 procentai lėšų kitoje daugiametinėje finansų programoje turi būti skirta Europos socialiniam fondui. Mes, ne, mes negalime prarasti visos kartos jaunų europiečių. Jie turi pasitikėti pasitikėti Europą, pasitikėti mūsų gebėjimu rasti gerų išeičių ir užtikrinti jiems e, darbo vietas ir išsilavinimą, ko jie tikrai nusipelno. Kitas dalykas - nepanaudotos lėšos. Taip tiesa, daug valstybių narių turi nepanaudotų lėšų. E, pirmiausia, tai susijęs su procesais kurie neužtikrina didžiausio veiksmingumo, bet e, reikia pirmiausiai turėti protingus metinius biudžetus. Jeigu, pavyzdžiui, metinis biudžetas e, yra 7-10 e, milijardų mažesnis negu, to, negu tai, kas dabartiniam laikotarpiu yra paskirta, Dėl to mes turime atidėti e, lėšų e, įsisavinimą ir e, tos sumos kaupėsi. Reikia deramai sudarinėti metinius biudžetus, realius biudžetus, kad būtų galima panaudoti lėšas įgyvendinti programas. Dar paskutinis elementas, kurį noriu paminėti Mes turime e, ateityje e, daugiau kartų dirbti e, dviejose srityse. Pirmiausia, reikia užtikrinti atskaitomybę tų, už tuos sprendimus, už sprendimus, kurie būtų priimami bet kokiame lygmenyje. Kitas dalykas labai svarbu užtikrinti, kad demokratinis legitimumas bus sudentas su atitinkamu galių perdavimu e, iš valstybių narių į ES. E, Dublinė, Briuselėje buvo um, padaryta daug sprendimų per paskutinės dienas ir manau, kad ir toliau bus rasti geri sprendimai. Ačiū. Dėkuoju vicepirmininkui. Gerbiami kolegos, aš manau, jog visi suvokiame, kad diskusijos organizuotas mm, per pirmą mūsų savaitę dėl Europos semestro ekonominės politikos koordinavimo vyko labai svarbių laikų. Po to, kai buvo paskelbta metinė augimo apžvalga Europos komisijos ir prieš ją patvirtinant Europos taryboje. Kai buvo dažnai per diskusiją sakoma, Europos semestro struktūroje atsakomybė už bendras, bendrus politinius prioritetus pasikeitė ir ateityje e, tai dar turėtų labiau keistis dėgus ekonominės valdysenos reformas. Daug valstybių narių e, sako, kad Europos ligmuo kišasi beveik visas politikos e, kryptis pirmiausia tose šalyse, kuriuose gyvenamos e, prisitaikymo programos yra labai daug pernelyg detalių rekomendacijų, kuriuose primetamos nacionaliniai valdžiai. Ir man atrodo, kad mes turime labai rimtai e, atsižvelgi į tai vertindami tų programų gyvendinimo veiksmingumą, rezultatus. Taip pat yra pripažįstama, kad demokratinis deficitas e, kuris jau egzistavo e, Europos institucijų atžvilgių, dar pagilėjo bent jau, e, jeigu kalbėsime apie sprendimų prieimimą ES mastu. Ir e, dabar tampa vis sudėtingiau apie, nustatyti, kas nustato politikos kryptis ir kas yra atsakingas už atitinkamus sprendimus. Diskusijos, kurios vyko per tris dienas, mano nuomonė įrodė, kad būtent mes išrinkti atstovai ES ir nacionalinių lygmenių e, tai yra Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai, galime rasti deramus gerus būdus, kaip dirbti kartu, kaip E, stebėti sprendimų prieimimą ekonomikos srityje, tai nebūtinai juk susiję su valstybių, ne, neapsiriboja valstybių sienomis. Dar daugybę temų svarstysime ir spręsime <clears throat> Europos semestro kontekste. Ir, aišku, gal, turime nepamiršti žymėjo 13 sutarčių straipsnio, kuris sukėlė daug diskusijų. Nežiūrint į viską, manau, tos trys diskusijų dienos buvo bendro darbo dienos ir mums, svarbiausia mūsų tema buvo Europos semestras ir manau, kad vertinant viską iš šios perspektyvos ir jūsų kokybiškų pasisakymų dėka, e, kokybiškų diskusijų dėka, jūs ir mes tikrai buvome naudingi savo rinkėjams, savo apygardoms ir mums pavyko užtikrinti didesnę demokratinę atskaitomybę Europos semestro kontekste. Žinoma, dar mūsų laukia ilgas kelias. Bet manau, kad mums pavyko žengti labai svarbu pirmąjį žingsnį. Ačiū visiems dar kartą už dalyvavimą ir už jūsų pasisakymų kokybę. E, linkiu malonios popietės.